Bonjour, chers collègues. Labadiena, brangus kolegos. Tuoj pat pradėsime nagrinėti septintą darbo tvarkės klausimą ir norėčiau poniai Dilvo suteikti žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šį klausimą reikėtų perduoti ES bendrajam teismui. Todėl neapžvelginėsiu, kas jau čia buvo šnekėta, kadangi praeitais metais buvo labai nemažai apie tai kalbėta. Čia yra atspindėtos visos mintis, kurios buvo primtos gruodį, e, septyni teisėjai, bendrojo teismo e, įtraukimas į Europos teismą nuo 2016 rugsėjo e, viskas turėtų įsigalioti, todėl mes labai greitai turėtumėm viską pabaigti. Siūlome padaryti keletą techninių pakeitimų. Tai yra susiję su teisiniu pagrindu, kuriuo buvo priimtas sprendimas, nes mes, teisės tarnyba, laikomės tokios nuomonės, kad e, teismo siūlomas teisinis pagrindas nėra tinkamas, todėl čia yra tik techniniai pakeitimai. Mes taip pat e, keletą rekomendacijų pateikėme savo pranešime. Būtent tos rekomendacijos yra susijusios su pereinamojų laikotarpiu, kadangi nuo 1 rugsėjo reikia viską susijęti su pirmosios instancijos e, teismu ir taip pat teismui rekomenduojame pertvarkyti jo darbą, kadangi nuo rugsėjo pirmosios teisme jau bus 47 teisėjai. Taigi E, gali būti sudaryta daugiau kolegijų, e, kuriuose dalyvauja po penkis teisėjų. E, ir aišku, reikėtų imtis visokių priemonių, kad būtų kuo mažiau apskundimo atvejų. Daugiau mes nebeturėsime specializuoto teismo, tačiau tos kolegijos galės įvairias bylas E, kažkaip tai pasiskirstyti, specializuotis ir turėti tam tikrą lankstumą. Jeigu kartais e, būtų vieni, vienos kolegijos labai užverstos darbais, tai tuos darbus perkelti kitoms. Taigi nemanau, kad čia yra labai daug dalykų dabar aptarti. E, pakeitimus reikėtų pateikti iki 23 kovo. C'est tout. Tai viskas. Ačiū, pirmin... E, ačiū labai, ponė. Dziękuję, panie przewodniczący. E, ačiū, pirmininkė. Dėkuoju poniai Delvo. Ji puikiai padirbėjo. Dabar mums liko žengti paskutinį žingsnį ir reforma, bendrojo teismo reforma bus užbaigta. Visi pranešėjos pasiūlymai yra teisingi, o šis pranešimas yra techninio pobūdžio. Aš galvoju, kad teksto, kurį pasiūlė ponė Dėlvo, mes nekomentuosime. Bom, eu vou Dėkoju. Na žinoma, aš pasisakysiu, tačiau pasisakysiu politinėje platmėje. Norėčiau, kad būtų įtraukti į pranešimą kai kurie elementai, kad parlamentas pateiktų paaiškinimus rinkėjams, kodėl specializuoto teismo nebelieka, nes juk tas teismas buvo sukurtas remiantis teigimo sutartimis. Šis teismas, jeigu būtų dėl kažkokių tai priežasčių panaikinamas, tai tada galbūt kitai būtų, bet dabar e, e, nieko nėra, tiesiog tas teismas panaikinamas ir staiga padidėja bendrajame teisme teisėjų skaičius. Tai yra toks klausimas, kuris yra griežtai politinis, jis turės ir politinių pasiekmių. Tai, ką sakau, nėra asmeniška, tai yra grinai politinis pareiškimas. Tačiau norėčiau pasakyti ir išdėstysiu tai raštu, e, kad čia susidurėme su labai dideliu politiniu melu melas, kad tam bendrajam teismui reikia daugiau teisėjų, juk pakako 28. Kodėl visą tai daroma? Kodėl staiga padvigubėja Europos e, teismo teisėjų skaičius? Kodėl e, tokios pertvarkos vyksta? Man atrodo, kad čia yra ir kitų dalykų, kurie neaptarinėjami galų, e, galų gale yra kažkokie interesai slepiami. Taigi, brangus kolegos, ponas pirmininkė, Europos Sąjunga, jeigu tokiu būdu darys politiką, neturės jokios ateities. Ir jeigu dabar besąlygiškai yra pasirengę kapituliuoti parlamentarai, sulaukia kažkokiu tai pasiūlymu iš Europos uh, Mm, e, iš tarybos. Tai tikrai ateities nėra, kadangi mes matome, kaip e, visoje Europoje plinta antieuropietiškos nuotaikos. Žmonės praranda pasitikėjimą politiniais veikėjais, kurie slepia teisybę kurie į pirmą vietą stato savo finansinius interesus, bet ne piliečių interesus, tikrai negalima daryti tokių nesąmonių. Tai nėra teisinis dalykas, tai yra valdžios klausimas, nes tas, kuris, kurio rankose valdžia, dabar priima sprendimus prieš ES piliečius, tikrai ne jų finansinių interesų vardant viskas buvo patvirtinta plenarinėme posėdėje tai, taip pat, tai dabar tęsėme toliau visus tuos melus. Kasgi mokės? Mokės institucijos, mokės parlamentas. Iš šio pranešimo išbraukiau savo pavardę, kadangi šis sprendimas, kurį prieėmė parlamentas, yra didžiulis menas, melas, melas mes ir toliau tuo melu remiamės ir toliau sakome, kad tai yra teisybė. Tačiau taip nėra. Tai nėra teisybė. Čia yra kažkieno interesai, kažkas tampo virvelės, o kas tampo neaišku. O tie, kurie neturi drąsos viešai apsiginti savo interesų, lieka kvailio vietoje. Jokių pateisinimų neduodama, bet čia reikia pateisinimų. Nebuvo nieko pasakyta, dėl ko padvigubėjo teisėjų skaičius. Taigi matome, kad ES institucija visiškai nesugeba paskirti teisėjų skaičiaus, kuris būtų skirtingas negu uh, E, tarybos narių skaičius. Kiek... E, Europos Sąjungos bendrasis teismas nėra tikras teismas. Tai yra komisarų taryba, e, jie tarnauja kažkokiems interesams, bet dėja neteisingumui ir neteisybei. Pirmininkas, dėkoju, daugiau niekas pasisakyti nenori, tuomet žodžiu. Atsiprašau, nemačiau pono Breton. Atleidžiu Jums, ponės pirmininkė. Aš e, norėjau pasisakyti dėl to, kad e, labai pritariu pono Pinto mintims. Iš tiesų, e, to teismo panaikinimas yra e, tikrai skandalingas dalykas, buvo galima, e, galima buvo kurti teismus, bet ne juos naikinti. Politiškai kalbant, tikrai visiškai nenaudinga teisėjų skaičių padvigubinti, mes dėl to esame visiškai užsi, užtikrinti kadangi teisėjai, su kuriais diskutavome, e, lygiai tą patį patvirtino, o man tai atrodė iš pat pradžių. Taigi, kodėl tų teisėjų padvigubėja, man atrodo, kad oficialiuose priežastyse to ieškoti nederėtų. Man atrodo, kad labai teisingai ponas Vinto pasakė, kad tai yra užslėpti interesai. Aš labai džiaugiuosi, kad, e, su politika, e, kad į politiką įstojau e, garbaus amžiaus ir dabar taip pat norėčiau su ta politika kovoti ir tą darysiu labai ryštingai. Merci, euh, <clears throat> monsieur. Euh, juste une petite. Dėkoju. Dar viena pastaba, kai pasižiūriu, tai tikrai nemany, nesakyčiau, kad jūs esate tokio jau garbaus amžiaus. Pone Delvo, ačiū pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems. Aš norėčiau pasi pasakyti, kad gerbiu kiekvieno parlamentaro nuomonę, kiekvienas laisvas pasisakydamas, tačiau ir atsakingas už tai, ką pasako. Aš norėčiau pasakyti, kad e, noriu dirbti Europos institucijų labai, o institucijos dabar dirba kaip tik tai siekdamas pagerinti teisingumą institucijų uh, funkcionavimą, kad ES piliečiams e, atsirastų didesnis pasitikėjimas institucijomis ir Europą. Aš nenorėčiau dabar iš naujo pradėti diskusijų, mes ir taip labai ilgai viską aptarinėjome, kaip turėtų būti reorganizuotas teisingumo teismas, todėl norėčiau uh, tą klausimą uždaryti. Dabar dar porą žodžių dėl to bendrojo teismo panaikinimo septintajame. Pats Sąjungos tarnautojų teismo panaik, panaikinimo. Jeigu jau tas teismas uh, yra kažkieno sukurtas, tai tas kažkas gali tą teismą ir panaikinti, taip yra įrašyta sutartyse, taigi pirmininkė siūlau tęsti darbą toliau ir kad e, šį klausimą taip pat reikėtų kuo greičiau perkelti į perduoti plenariniam. Ačiū, sako pirmininkas. Jūs norite dar kartą pasisakyti, ponas Pinto? Deja, ponas Depinto nesijungęs mikrofono. Aš norėčiau užduoti klausimą. Pone parlamentarė, jūs sakėte, kad tas, kuris turi galę e, sukurti, turi galę ir e, panaikinti teisiškai. Tai aš norėčiau dabar paklausti, kaip jūs interpretuojate tokią teisinę nuostatą. Jeigu apibendrintumėm, tai galima būtų pasakyti, kad jeigu tėvai pagimdė vaikus, tai gali juos ir nužudyti. Tai jeigu dabar e, žmonės tai kažkokią sukūrė instituciją, tai ta institucija na, šiek tiek e, nutraukiau savo pasisakymą, nes klausiausi, kaip žmonės salėje juokiasi, nes aš gerbiu jų teisę juoktis. Tačiau kalbu labai rimtai. Jūs, ponė, juokėtės, dėl to, kad bandote e, pastatyti į juokingą padėtį tai, ką aš ką tik pasakiau. Bet aš sakau tai su visų rimtumu. Ir pašaipus juokas yra pagarbos trūkumas, net jeigu gali sukelti juoko tai, ką sakau, jūs labai primityviai stengiatės apjuokti tai, ką sako kolega su pačiu didžiausiu rimtumu. Politiškai turite išklausyti tai, ką sako kolegos. Klausykitės, ką, ką sako kolegos. Ir aš norėčiau ponios Dirvo paklausti, kuo jūs grindžiate šią idėją, šią mintį. Kuo jūs grindžiate tai, kad tas, kas sukuria instituciją, gali tą instituciją ir sugriauti. Kaip teisiškai jūs tai pagrystumėte. Aš norėčiau pasikartoti. Jeigu laikysimės tokio požiūrio, tai kaip jau sakiau, mes turbūt pripažinsime teisę žudyti. Na ir dar vienas dalykas. kokiu pagrindu remiantis buvo panaikintas teismas, kuris visiškai neseniai buvo sukurtas. Pone Delvo, kodėl tas teismas yra sugriaunamas? Kodėl po velnių tas teismas yra panaikinamas, ką jisai padarė, kur suklydo? Galų gale tai yra tokia institucija, kurią sukūrė remtis e, steigimo sutartimi. Ir kodėl dabar tas, ta institucija, parlamento ir tarybos yra greunama, nors jinai buvo sukurta remiantis teigimo sutartimi. Aš norėčiau suprasti, kas čia vyksta. Aš, pavyzdžiui, esu įpratęs visų išklausyti su didelė pagalba, o ponios Altala pašaipus juokeliai tikrai nėra verti jos partijos ir parlamentarės vardu. Todėl norėčiau ponios Altala paprašyti manęs taip pat pagarbiai išklausyti kaip ir aš. Pirmininkas, ponia Altala dar pasisakys, aš norėčiau pasakyti vieną žodį. Visi labai nusprendė, jūs, nu, nustebo dėl jūsų pasisakymo, tikrai ne iš jūsų šaiposi, jūsų argumentai yra gerbtini, ponia Hautala. Yeah, chair, exactly have... Pirmininkė, jūs būtent tą ir pasakėte, ką aš ketinau pasakyti. Mes tiesiog kalbame apie 257 sutarties straipsnį ir dėl jo nėra ko ginčytis ar abejoti. Čia iš tikrųjų nėra, nėra dėl ko iš to juoktis. Tačiau kolega e, palygino, kad e, vaikų, vaikų atsiradimais palygino su sutarčių atsiradimu. E, Pane Delvo, ačiū pirmininkė, nežinau, ar toliau galime tęsti tą diskusiją. Nežinau, ar galima pasiekti vienu, vieningos nuomonės dėl to, ar 257 straipsnis leidžia naikinti teismą. Aš manau, kad čia teisininkai, kurie specializuojasi šioje srityje, galėtų tinkamą atsakymą pateikti. Tačiau aš siūlau šias diskusijas baigti, kadangi mes valandų valandas diskutavome dėl to, tinka tą tarnautojų teismą panaikinti ar netinka bet tą darome ne dėl to, kad teismą norėtumėm kažkaip nubausti, o todėl, kad apskritai teismo funkcionavimui bei teismo institucijų funkcionavimui tai yra gerai. Todėl reikėtų kažkaip tai kitaip perskirstyti institucijas, todėl siūlyčiau čia diskusijas baigti. Pirmininkas. Taip, e, taip ir padarysime, e, kadangi iš tiesų labai daug padiskutuota, visiems pasisakiusiems ačiū. Iš pat ryto matau, kad e, labai kovingai esate visi nusiteikę, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Hautala. Ačiū pirmininkė. Tai yra metinio pranešimo projektas dėl to, kaip yra taikoma ES teisė. Tai yra reakcija į komisijos pranešimą apie 14 metų veiklą dėl ES teisės taikymo ir dėl stebėsinos. Stebėsina yra vienas iš svarbių šio komiteto veiklos e, uždavinių Taigi mes turime parengti tokią pranešimą ir pateikti plenarniai sesijai. Šių metų pranešime aš pateikiau savo negalutinės e, nuostatas, galbūt įtraukta ir kai kurių naujų dalykų, kuriuos jūs pasiūlėte, tačiau juos dar nebuvo visiškai atsižvelgta. Aš trijimis sritimis kreipiau savo dėmesį. ES teisė, jos įgyvendinimas, taip pat valstybėse, su kuriuose pasirašytos tai asociacijos sutartys ir taip pat ES e, įgyvendinimas ir veiksmingesnis administravimas. Pirmiausia, ES pilotiniai teisės projektai, pavyzdžiui, vidau, transportas ir vidaus rinka yra tos rytis, kuriuose buvo 14 metais pastebėta daugiausia pažeidimų. Komisija taip pat yra sako, kad per pasuosius penkerius metus padidėjo oficialių teisės pažeidimo procedūrų. Komisija galvoja, kaip pagerinti dialogą su valstybėmis narėmis įgyveninant Europos pilotinių bandomųjų teisės aktų įgyvenimo procesus. Labai svarbu, kad šitame dialoge yra ir sprendžiamų bylų. O tai reiškia, kad ES teisė šiuose srityse nėra pakankamai skaitri. Todėl reikėtų toliau stiprinti ES administracinės struktūras ir šiame pilotinėme projekte yra siūloma sustiprinti mm, bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir taip pat galvojama apie nepriklausomą ES administraciją. Tai yra, komisija yra pasiūliusi esminių pakeitimų reglamento projektui yra kalbama apie tai, kad valstybėms narėms yra numatyta tas tam tikras terminas pateikti informaciją apie tai, kad piliečiai gali apskūsti tam tikrus administracinius sprendimus remdamiesi ES teisė. Aš būtent e, stengiausi išryškinti to reglamento nuostatas dėl veiksmingesnė administracinių struktūrų. Parlamentas, mano manimu, neturėtų apsiriboti įvertindamas dabartinės ES valstybės narės, bet turėtų nukreipti žvilgsnį ir į vakarų Balkanų valstybės, kurios e, stoja ES arba į tas, kurios yra pasirašusios asociacijos sutartis. Pavyzdžiui, tai yra Ukraina, Moldova ir Gruzija. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad joms reikalinga tinkama pagalba, kad jos galėtų prisitaikyti prie ES teisės aktų. Šioje srityje parlamentas galėtų daug nuveikti, skatindamas tų valstybių parlamentus perkelti ES teisę į nacionalinę teisę. Po Velykų atvyksime atvyk, į Gruziją ir stebėsime teisėkuros veiklą šioje šalyje. Tiesiog mes pratesėme uh, mūsų mm, misijų į kitas valstybės praktiką. Pavyzdžiui, mes vykome kartu su INTE e, komitetu į Ukrainą, o dabar vėl bandysime įsiaiškinti, kuo galime padėti Gruzijai įgyvendant asociacijos susitarimą. Aš žinau, kad ankstesniuose pranešimuose buvo atkreiptas dėmesys į kitas rytis. Tiesiog laukiu jūsų komentarų ir pasiūlymų. Madame rapporteur, madame... Ačiū. Yeah. Pone Kaufman, ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri, mano manimu, parengė labai gerą pranešimo projektą. Tiesiog aš galiu be išlygų jai pritarti. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad jai labai rūpi, kad parlamentas vaidintų didelį vaidmenį stebint, kaip valstybės kandidatės, kaip asocijuotas valstybės prisitaiko prie ES teisės aktų ir aš manau, kad iš tikrųjų parlamentas turi įsitraukti į šitos procesus. Mano manimu naudinga ir tai, kad pranešėja mato mm, didesnio bendradarbiajimo tarp komisijos ir parlamento svarbą, taip pat ji mini, kaip svarbu įgyveninti tuos bandomuosius projektus, kurie yra susiję su potencialiais ES sutarties pažeidimų tyrimais. Galbūt šiame, šioje metinėje ataskaitoje reikėtų paminėti ir komisijos pastangas siekti geresnės tausėkūros. Strasbūrė buvo balsuojama praėjusią sesiją dėl naujo tarp institucinio susitarimo ir galbūt reikėtų pagalvoti, ar nevertėtų paminėti šioje ataskaitoje kai kuriuos pakeitimus. Pavyzdžiui, aš siūlyčiau uh, valstybėms narėms nurodyti tuos teisės aktus, kai valstybėse narėse yra priimami teisės aktai išeinantis už ES teisės aktų reglamentavimo srities, kadangi valstybėse piliečiai dažnai nežino, ar tam tikras teisės aktas yra Europos teisės akto perkelimas, ar jis yra platesnis išplėstas valstybėje narėje ir jie nežino, kam tenka atsakomybė už to teisės akto pasigmes. Ačiū. Krysogenos, po to Zievka. Ačiū pirmininkė. Aš žaviuosi tomis pranešėjos diplomatinėmis formuluotėmis, tačiau manau, kad parlamentas turėtų imtis labiau struktūriškesnio vaidmens, ypač e, skatindamas valstybės kandidates prisitaikyti sparčiau, griežčiau prie ES valstybių ES teisės, kadangi yra tokių valstybių kandidačių, kurios ne tik ne, nesilaiko pagrindinių ES principų, teisės principų, pavyzdžiui, pagrindinių teisių ir demokratijos principų, bet yra ir tokių valstybių kandidačių, kurios vietoj to, kad siektų pažangos šiuose teisėkūros srityse, tiesiog grįžta atgal, blogina situaciją kiekvienais metais. Vienas iš tokių ryškiausių pavyzdžių yra Turkija. ES ne tik toleruoja šitą situaciją, bet ir skatina Erdogano režimą ir toliau pažeidinėti pagrindinės žmonių teisės, ypač kurdų mažumos teisės ir taip pat Turkijos piliečių visuomenės teisės apskritai. Turiu omenyje žodžio laisvę, žiniasklaidos laisvę ir kitas laisvės. Taigi mes tiesiog skatiname ir toliau taip elgtis, kadangi politiniai tikslai mus verčia tai daryti. Taigi mes darome kompromisus, darome nuolaidas, nereikalaudami laikytis mūsų priimtinų vertybių, todėl būtent šita dalis jūsų pranešime man kelia abejonių. Ne tik ne man, bet ir ko gero daugumai ES piliečių. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Ačiū pirmininkė. ir dėkoju Heidi Hautala už pranešimo projektą. Įdomi tema. Kiekvienais metais mes bandome išiškinti vis kitą temą ir toks metodas gerai veikia. Noriu padėkoti tiems, kurie kalbėjo apie svarbius klausimus. Aš juos pakartosiu. Pernelyg didelis reglamentavimas, taip pat įgyvenimo procesas nacionalinėse sistemose. Kaufman teisingai pastebėjo, kad piliečius dažnai apgauna nacionalinės valdžios įstaigos, teikdamos, kad šito reikalauja Briuselis. Tai yra lengviausias kelias apkaltinti Europos Sąjungą, nors problemų šaknys yra nacionalinėme lygmenyje. E, žaidžiamas toksai kaltinimų žaidimas. Todėl e, tokius mitus reikia išsklaidyti. Taip pat ES gauna pranešimus apie tai, kaip kandidatėms arba asociuotams šalims sekasi įgyvendinti akį. ES teisyną. Tai milžiniškos pastangos. Prisimenu, kad Lenkijoje iki 2004 metų mums taip pat teko ta prievolė, vyriausybė ir parlamentui teko itin pasistengti. Ir parlament, Europos parlamentas privalo gauti informaciją apie tai, kokią pažangą yra padariusios asocijuotas šalys ir šalys kandidatės. Pažanga teisės e, srityje. Ir paskutinė mano pastaba apie tarp institucinį sustarimą, apie jį buvo kalbama praeitą savaitę Strasbūre. Aš sakyčiau štai kaip, toks sustarimas sudaromas kartą, tik kartą per keliarius metus bet jis nulėmė ES teisės aktų kokybę. Todėl ES institucijos arba bent jau <clears throat> Europos parlamentas turėtų labiau pasinaudoti mūsų komiteto darbu. Nors mes ir nedidelis komitetas, tačiau itin svarbus. ir mūsų darbas turėtų būti pristatomas plenarinėje sesijoje protingų metų, o ne 11 vakaro, kaip dažnai atsitinka. 11 vakaro dažnai aptariame, bandome aptarti plenarinėje sesijoje nepaprastai svarbius teisinės pašakmes turinčius klausimus. Ačiū, jeigu niekas daugiau neprašo žodžio, ponia Autela, galbūt pranešėjai baigsite jūs šią diskusiją. Aš dėkoju iš tikrųjų šitą pranešimas tampa mūsų kolektyvinio darbo rezultatu. Tiesiog aš pritariu Kaufman, Krisagonos ir Svivka išreikštoms nuomonėms. Iš tikrųjų, aš galbūt labiau išryškinsiu šią jūsų pasiūlytą idėją, kad reikėtų labiau įtraukti parlamentą į ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse, valstybėse kandidatėse procesus. Krisa Gomos paminėjo labai svarbų aspektą. Pasakė, kad mano pranešimas yra labai diplomatiškas, tačiau pripažinkime, kad pavyzdžiui, transporto politikos arba vartotojų apsaugos srities teisės aktų negalima įgyvendinti, jeigu valstybėje nėra sukurtos atitinkamos institucijos, jeigu nėra uh, įstatymų viršenybės, jeigu yra per dėl korupcija irgi ne, jeigu neužtikrinamas skaidrumas. Taigi daug ką reikia nuveikti, ne tik tai Turkijoje, Turkija galbūt dabar yra akivaizdžiausias pavyzdys, tačiau yra įvairiausių kitų pavyzdžių ir kitose valstybėse. Todėl mes turime pagalvoti, kaip, reik, kaip būtų galima užtikrinti teismų uh, E, nepriklausomumą, kaip kovoti su korupcija ir taip toliau. Dėkuoju už diplomatinę pastabą dėl mano per diplomatinio teksto. Diplomat... Aš įtrauksiu galbūt keletą nuostatų dėl tarp institucinio susitarimo, dėl geresnės teisėkūros įtraukimo, tuo labiau, kad su AFKO e, ir ir, ir IMKO buvo parengta bendra, bendras pranešimas. Ir žinoma, tas e, klausimas dėl to, kad kartais piliečiai nesusigaudo, kino teisės aktas yra įgyvendamas valstybėje narėje. Iš tikrųjų, naudinga kiekvienais metais paminėti kokį nors ypatingą aspektą tokiame pranešime. Praėjusiais metais buvo e, kalbama daugiausia apie taupimo politiką, ypatingą taupimo politiką kaip piliečių pagrindinių teisių pažeidimo priežastį. Iš tikrųjų mes dar galėsime pasitarti prieš galutinai suformuluodami pakeitimus tiesiog padiskutuokime, kaip e, geriau suformuluoti ir kaip atsižvelgti į kitų komitetų pasiūlymus. Užimtumo komitetas e, pateikė keistą pasiūlymą, kad pagrindinis komitetas turėtų įsteigti pakomitetį, kuris stebėtų, kaip įgyvenimas ES teisės nuostatas. Keistas pasiūlymas. Dėkoju. Dabar persime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra dešimtasis, kadangi devintas yra atidėtas. Vėl, ponia Autola, jums žodis prisit pranešimą. Jungtinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių Mano nuomonė, tai viena iš moderniausių, naujausių konvencijų. Ir ji tikrai gali pagerinti viso pasaulio neįgaliųjų gyvenimus. Aišku, taip pat Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ratifikavo šią konvenciją. Yra specialus komitetas, kuris stebi šios konvencijos įgyvendinimą jungtinių tautų šalyse narėse ir Europos Sąjungoje. Ši nuomonė yra skirta užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. Turiu pabrėžti, kad komitetai ir skirtingi pranešėjai, nuomonės rengėjai labai gerai koordinuoja savo darbą. Neįgaliųjų asmenų reikalų darbo grupė aktyviai dalyvauja diskusijose. Teisės komiteto požiūrių reikėtų išryškinti štai kokius dalykus. Užtikrinti, kad Europos komisija peržiūrės visus Europos teisės aktus ir užtikrins, kad jie neprieštarauja šiai jungtinių tautų konvencijai. Taip pat reikia pripažinti, kad labai svarbus yra asmenų skundų mechanizmas, skundžiantis dėl teisių pagal konvenciją pažeidimo. Taip pat turime įveikti kliūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji, siekdami teisingumo institucijose. Turime užtikrinti, kad Autorių teisių ir susijusių teisių apribojimai ir išimtis taip pat būtų nustatytos, tai susijęs su Marakešo sutartimi, kurios progresą atidžiai stebi šis komitetas. Anderson yra pranešėjas tuo klausimu. Įtraukia už tai kokią pastabą. Apgailestaujama, apgailestaujame, kad taryba svarstydama įvairių viešų dokumentų įtraukimą neatsižvelgia ir neįtraukia dokumentų apie neįgaliuosius į to reglamento galiojimo taikymo srity. Ši nuomonė turėtų būti gana trumpa, nes jį perdodama užimtumo ir socialinių reikalų komitetui. Dabar bus įdomu išgirsti jūsų nuomonės. Ačiū, ponė, kas dabar norėtų kalbėti? Ponė Delvo. Only... Paaiškinsiu, kad kai paprašėme, kad neįgalumo pažymos būtų įtrauktos į reglamentą dėl mm, viešųjų dokumentų prieimimo, e, tai ryškaus pasipriešinimo tam mūsų prašymui nebuvo. Tačiau, kadangi tas dokumentas nebuvo įtrauktas į pradinį variantą, tai taryba pareiškė, kad reikia atlikti steb... tyrimą, įvertinimą, kokios pasiekmes būtų to dokumento įtraukimo. Kai po reglamento įsigaliojimo prabėgs dveji metai, jie vėl svarstys neįgalumo pažymos įtraukimą į reglamentą. Taigi pasipriešinimo iš esmės nebuvo, tačiau dėl formalių priežasčių jie negalėjo įtraukti. Štai todėl e, neįgalumo pažyma nepapuolė į reglamento taikymo sritį. Ačiū už patikslimą. Toliau ponas Pinto. Ačiū. Aš Norėčiau porą dalykų pasakyti dėl neįgalumo ir dėl neįgaliųjų teisių. Na, pirmiausia, yra tokia tendencija, kad e, ieškoma simbolinių teisių, viso to teisinio teksto yra ne įtraukiama ir dabar praktiškai teisių labui nieko nedaroma arba labai mažai daroma. neįgaliųjų teisės, apskritai žmonių teisės dažnai iššaukia retorinės deklaracijas, kažkokius pareiškimus, e, teisinius kažkokį, teisinės citatas, tačiau praktinių žingsnių, kad tą e, orumą užtikrintumėm ar teisų apsaugą nedaroma. Norėčiau pasakyti, kad nieko nėra daroma psich, e, žmonėms, žmonių su psichikos negale labui. E, pavyzdžiui, kai aš studentas buvau, buvo sakoma, kad e, kvailys prarado viską išskyrus protą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Portugalijoje vienas žmogus, kuris kenčia dėl protinės negalios, gali visą gyvenimą būti uždarytas, izoliuotas, net nieko nepadaręs, vien dėl to, kad jisai kelia pavojų. Portugalijos įstatymas dėl psichinės sveikatos e, numato piliečių e, izoliavimą visam gyvenimui, nors tie piliečiai niekada nieko nepadarė. O nusikant nusikalteliai vis tik tais e, tam, kad būtų uždaryti, jie turi kažką tai už, e, pirmą padaryti. Taigi žmonės su psichikos negale gali būti uždaromi tokiuose įstaigose, kurios vienu metu yra ir ligoninės, ir kalėjimai. Tai yra iš tiesų didžiulis žmogaus teisų pažeidimas, bet to tokio žmogaus, kuris negali apsiginti ir negali užsitikrinti savo tokių teisių, kurios jam kaip žmogui, kaip asmeniui priklauso. Dabar sąsoje su tuo, ką tik pasakiau ir su tuo, ką pasakė Krisobonos, norėčiau dar pakalbėti apie kai kurių šalių teisės aktus. tie teisės aktai yra šiek tiek pataisomi, padekoruojami, atsižvelgiant į politinės nuotaikas. Na ir mano pasiūlymas būtų žmonėms su psichikos negale suteikti jų teisių apsaugą, kadangi jie patys to negali padaryti. Dėkoju Marino Pinto, pane Kondini. Um, I am the shadow report. Aš esu šešėlinė pranešėja kult komitete dėl to pačio pranešimo. Sutinku su jumis, ponia Hautala, kad puikiai sekasi pranešėjams, pagrindiniams pranešėjams bendrabiauti taip pat su užimtumo komiteto pranešėjų. Pažvelkime, ką šiuo klausimu apie konvenciją ir apie ES yra pasakęs jungtinių tautų komitetas. Ir jeigu įvertintume jūrį kompetenciją, tai aš matyčiau tris pagrindinės sritis, kurias jūs jau paminėjote beje. Jungtinių tautų komitetas e, skundžiasi, kad mes neįtraukiame į vis, visas rytis e, neįgaliųjų klausimo. Ir vadinasi, Jungtinių tautų komitetas tikisi, kad mes ir Europos komisija užtikrins, jog neįgalumo, į neįgalumo reikalus būtų atsižvelgta rengiant bet kokį ES teisės aktą. Ir trečia, Europos komisija turėtų įgyvendinti sistemą, kuri užtikrintų, kad valstybės narės tinkamai įgyvendina konvenciją arba perkeldamos konvencijos nuostatas arba per ES teisės aktus. Viena iš rekomendacijų yra tokia. ES raginama užtikrinti, kad valstybės narės sukurtų reikiamas struktūras konvencijai įgyvendinti. Jūri komitetas, mano nuomonė, galėtų užtikrinti, kad kiekvienu atveju, kai skiriamas ES finansavimas, mes turėtume tokiu būdu, e, pareikalauti tokiu atveju, kad būtų įtrauktas ir neįgaliųjų klausimas. Nes yra buvę tokių atvejų, kai skiriamas ES finansavimas projektams, kurie neskatina neįgaliųjų integracijos turėtų būti atvirkščiai. Jie turėtų būti integruojami į visuomenę, turėtų vykti socializacija. Ir reikia užtikrinti, kad ES finansuojami projektai tai atsižvelgtų, tarkime, turėtų būti statomi neįgaliesiems pritaikyti namai, tačiau dėja yra buvę atveju, kai pastatomas pastatas nepritaikytas neįgaliesiems. Štai tokių užuominų mm, gali pateikti mūsų komitetas, tai yra, kad mūsų teisės aktai netestų tos neįgaliųjų E, diskriminacijos ir turime užtikrinti, kad pasikeistų bendra kultūra, požiūrio į negaliosios kultūrą pagal konvenciją ir kad tai būtų atsispindėtų ES teisės aktuose. Tu pasisakyti komisiją, ponė Manuel Grange, asmenyje. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau komitetui padėkoti e, už šį nuomonės projektą, jis labai svarbus įgyvendinant Junktinių tautų konvenciją, taip pat norėčiau mm, pasidžiaugti, kad jūs nurodėte Marakešo susitarimus, tai yra labai svarbu. Norėčiau į kai kurios dalykus sureaguoti ir pabrėžti, kad komisija dirba labai aktyviai neįgaliųjų e, žmonių teisų srityje. E, Deinstitu... Deinstitucionalizacijos srityje, e, nes 2014-2020 yra atsiradę naujos sąlygos pagal kurias projektai valstybėse narėse yra finansuojami eksante, atsižvelgiant į mm, negalę. Tai labai sunkus kelias, kurį reikia nueiti, tačiau šių projektų skriningas vyksta būtent taip. Tikiuosi, kad mes galėsime pateikti ataskaitą, kaip viskas iš tiesų įgyvendinama, ypatingai tos dvi sąlygos. Aš taip pat pažymėjau, kad yra atsižvelgiama į psichikos negalę, kuri valstybėse narėse lieka labai didžiulė problema. ES taip pat laiko psichinę negalę didžiulę problemą, Daug nevyriausybinių organizacijų užsijima psichinę negalę. Tai yra labai specifinis klausimas, mes dirbame naudinga linkme, tačiau dar daug darbo reikia atlikti. Todėl ir su pilietinė visuomenė, ir su valstybėmis narėmis mes labai dar darbuosėmis. Ar turite klausimų, pirmininkas? Taip, aš turiu klausimų. Kas kontroliuoja fondus, kuriuos komisija duoda nevyriausybinės organizacijoms? Atsakymas. Na, e, tas finansavimas fondams suteikiamas pagal specifinius kriterijus skelbiant konkursus mes e, tikrinami, rengiami auditai, E, teikiamos e, mm, ataskaitos. Tai yra aštuonios nevyriausybinės organizacijos, joms yra skiriami 9 milijonai. Ir e, viskas vyksta skelbiant konkursus, tie konkursai skelbiami trijų metų laikotarpiui E, kiekvienais metais tos aštuonios nevyriausybinės organizacijos pas, pateikia savo darbo planus ir e, kiekvienais metais mes juos vertiname. Taigi labai e, viskas e, griežtai išdėliota, labai su tokiu, sakykime, e, griozdišku biurokratiniu e, aparatu. E, Ir tikrai reikėtų pasakyti, kad toms e, NVO nelengva, e, kadangi jos nedidelės, todėl mes galvojame, kaip viską supaprastinti. Dar tie fondai kontroliuojami e, tokiu būdu, kad komisija teikia ataskaitas apie savo metinę veiklą būtent uh, užimtumo generalinis direktoratas teikia ataskaitas apie tai, kaip panaudojami fondai, e, atliekami specialūs auditai. O taip pat valstybėse narėse yra tam tikri mechanizmai. E, valstybės narės gali skirti nevyriausybinės organizacijas, kurios viską kontroliuotų. Tai yra naujas mechanizmas. Ir mes labai džiaugiamės, kad jisai atsirado, tikimės, kad nevyriausybinės organizacijos daug atneš naujo. Pane Hautala. All, I... Ačiū. Aš įdėmiai klausiausi kolegos Mario Pinto apie tai, kad per mažai dėmesio skiriama asmenims su protinė negale. Tačiau turėčiau vis dėlto pasakyti, kad per pastaruosius dešimt metų situacija ES pagerėjo. Kai kalbame apie visuomenės sveikatą, tai e, protinės sveikatos srityje iš tikrųjų situacija pagerėjo, nors žinoma yra pakankamai daug atskirties. Aš Esu įsitikinusi, kaip jūs teisingai paminėjote, kad ir toliau lieka pakankamai daug netiesioginio diskriminavimo asmenų, kurie turi protinę negalę. Galbūt į šitą aspektą reikėtų dar labiau gilintis. Kiti kalbėjusieji paminėjo tikrai labai svarbius dalykus. Komodinį siūlė kalbėti apie pokyčius įgyveninant konvenciją. Reikėtų pagalvoti, kokias struktūras reikėtų įdėkti, kad būtų galima valstybėse narėse užtikrinti tuos teisės aktų gyvenimo žingsnius. ES sąjungos keliamos prielaidos arba sąlygos siekiant finansuoti mm, organizacijų veiklą žmonių su negale labui. Žinoma, tai yra svarbus aspektas taipogi. Visi tie pasisakymai patvirtina, kad komiteto išvados dėl mm, konvencijos yra naudingos komisijai, tai mus džiugina ir tai mus skatina dirbti toliau. Ačiū ponė kolegė už jūsų nuveiktą darbą. Dabar vienuoliktas darbo atvakės klausimas yra panašus. Du kolegos negalėjo atvykti į posėdį šį, šį rytą tai yra Bergeron ir Julija Reda, tačiau Haudela yra tiesiog tai yra ataskaita apie misiją į Utrecht, kuri vyko vasario pradžioje. Kas norėtų pradėti? Pone Žuje. Man labai patiko šį kelionę, norėčiau padėkoti visiems organizatoriams. Man buvo labai įdomu dėl, na, sakysime, tokių primityvių dalykų. E, šį teismą, arbitražinį teismą, e, pirmą kartą aplankiau dar studijų metais. E, man tai buvo tikras kosminis ūkas. Tais laikais iš tiesų dirbo labai daug gabių teisininkų ir labai įdomu, nes sužinai, kaip viskas funkcionuoja. Su, poniu, su pono Ortis Mm, nelabai sutariau, bet e, mm, na, šiaip labai daug e, gabių juristų užsima e, bendrais interesais, o ne politika ir tai yra geras dalykas. Dar galėjau susipažinti su Mm, panelė de Werner. Ehm, mes skirtingi, tačiau turime bendrą kultūrą, bendrus idealus ir tikrai verta juos ginti. Na štai ehm, toks apibendrinimas ir ko gero pasakyčiau, kad šita kelionė buvo pati geriausia iš visų. Ačiū ponė, dar oro gurkšnis ir tikrai ehm, labai visi puikiai pasijaus. Um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju sekretoriatui, kad uh, surengė šitą įdomią išvyką. Mes galėjome išsamei susipažinti su komiteto veikla privač, privatinės ir tarptautinės teisės rytyje. Mane itin sudomino du dalykai. Pirma, mums teko proga sudalyvauti akademinėje diskusijoje apie esminius principus, kuriais grindžiamas geresnis reglamentavimas. Ir išriškėjo tam tikrai kontrastai, lyginant su tuo, ką daro komisija. Geresnis reglamentavimas tai tikslus politinių idėjų perkelimas į teisinius tekstus siekiant pagauti esmę to, ko siekia politikai. O kita vertus, politinis e, reglamentas, e, geresnis reglamentavimas nėra vien tik tai biurokratinių kliūčių šalinimas. Taigi, paaiškėjo, kad akademikai ir Europos komisijos pareigūnai vadovaujasi skirtingomis koncepcijomis ir tas skirtumas man pasirodė įdomus. Taip pat e, noriu pa, paminėti mūsų apsilankimą Eurojust institucijoje, susitikimą su ekspertais. Kalbėjome apie teisės aktus, kurie įsigaliojo nuo 2011 metų rugsėjo išpolių ir galbūt tų teisės aktų nebepakanka, reikia Mm, tokių teisės aktų, kurie būtų grindžiami <clears throat> įrodymais. Galbūt politikai reagavo per nelyg skausmingai ir tie teisės aktai ne visada pasiekia savo tikslų, o atvirkščiai sukuria problemų pagrindinių teisų srityje. Taip pat toliau vyko diskusija apie moterų skyrimą į mm, įmonių valdybas sutarėme, kad komitetas turi tęsti savo darbą toje srityje. Taigi, kaip matote, temų spektras bus, pla, buvo platus. Aptarėme taip pat galimo tarptautinio arbitražo teismo sukūrimą. Čia trūksta politinio sprendimo, ar mes pageidaujame visais atvejais ginti investuotojus ir investicijas, net ir tais atvejais, kai tai prieštarauja mm, viešajam interesui. Ir tik po to galima spręsti antrąjį klausimą, kokia turėtų būti to teismo organizacija. Ačiū. Dabar ponia Hautala. Ačiū. Pirmininkė. Labai naudingai praleidome dvi dienas. Buvo surenkta daug susitikimų ir įsigilinome į tarptautinių organizacijų Hagoje darbą. Juk Haga yra viena iš tarptautinės teisės sostinių. Noriu paminėti jaukų sustikimą su Hagos konferencijos dėl privačios ir tarptautinės teisės atstovais. Tai mūsų komitetui itin rūpi ir mes taip pat galėjome justi, kad ir mūsų apsilankimas jiems svarbus. Mes keitėmėmės idėjomis, mintimis apie vykstančias diskusijas kontroversiškais klausimais. Pavyzdžiui, kaip reglamentuoti tarptautinių lygių surogatinę motinystę – Kokie surprizai mūsų laukia vizito metu? Ogi štai, kas paaiškėjo, kad e, arbitražo nuolatinėme teisme niekada iki mūsų nebuvo lankęsi jokie Europos parlamento atstovai. Todėl čia aš pritariu poniai Rėder, kad e, pirmiausia, sprendžiant dėl arbitražo teismo, reikia apsispręsti, kokius viešuosius interesus mes norime ginti ir tik po to galvoti, koks turi būti arbitražo mechanizmas. Lankėmės ir Eurojuste. Manyčiau, kad Eurojustas nepanaudojamas tiek, kiek galima būtų. Jie, žinoma, vykdo labai svarbius tarptautinio nusikalstamumo tyrimus, kurie galėtų padėti spręsti tarptautinio nusikalstamumo problemas. Mes kaip komitetas turėtume labiau pasidomėti, kaip Eurojustas gali mums padėti. Beje, paaiškėjo, kad ko gero Eurojustas finansuojamas nepakankamai. Apie tai reikėtų kalbėti, kai aptarsime biudžeto klausimus. Dar viena pastaba. Šiandien jau kalbėjome apie Europos sąjungos teisės aktų įgyvenimą šalyse kandidatėse ir šalyse siekiančiose narystės. Jos, tos šalys, turi sustarimus su Eurojustu, bet paaiškėjo, kad Moldovoje bankai, netgi centrinis bankas, milžiniškas sumas pasisavina, išvaisto iš turėtume reikalauti, kad Eurojustas tirtų tokius atvejus. Taigi, vizitas buvo sėkmingas, tenka apgalėstauti, kad jis buvo trumpokas, bet spėjome susidaryti įspūdį apie Hagos institucijas, taip pat sustikome su Niderlandų saugumo ir teisingumo ministru. Jis yra lankęsis ir čia, ir vėl atvyks čia pagal Niderlandų pirmininkavimo programą ir aptarsime, sutarėme, kad aptarsime tokį klausimą kaip registruotos partnerystės ir motinystės klausimai. Ačiū. Dėkoju visiems trims kolegoms už šį pranešimą. Jūs Kalbėjote apie agentūras, apie Eurojustą. Na, norėčiau pasakyti, kad mūsų institucijos turi tokią ypatybę, kuria agentūros ir paskui tas agentūras kažkaip tai išblaško. Štai kad ir Frontexas, pavyzdžiui, jis turėjo tam tikrą misiją patikėtą, tačiau valstybės narės nenorėjo pinigų duoti. Jūs taip pat išklausėte kolegų dėmesio e, ir jums, e, jūs išklausėte kolegų padėkų. O dabar žodis kolegai Le Breton. Merci, euh, monsieur le président. Donc... Ačiū pirmininkė. Dvyliktas klausimas yra susijęs su atliekų direktyvos pakeitimais. Tai yra visas e, paketas, kuris yra išdėstytas 14, 15, 16 punktuose, kuriuose yra dėstomos atliekų problemos. Norėčiau priminti, kad pasiūlymo kontekstas buvo toks. Kiekvienais metais valstybės narės praranda labai daug žaliavų. E, ir antrinių žalivų e, su atliekomis. 2013 buvo e, pagaminta 2 milijardai 2,5 e, milijardo atliekų įvairių naudingų medžiagų, nes jos nebuvo per, perdirbtos, tad reikėtų geriau e, numatyti perdirbimą ir daugiau, e, daugiau e, pereiti prie tokio dalyko, kuris būtų vadinamas, na, žiedinė ekonomika. Dar apie atliekų valdymą 2016 metais tik 3 procentai e, patekdavo į e, šešių valstybių naudingų atliekų į savartyną, dabar e, jau skaičius pasikeitė, labai nevienoda situacija. Ne E, ši e, žiedinė ekonomika vystoma. Ir aš norėčiau pasakyti, kad subsidiarumo, dėl subsidiarumo principo buvo pateikti iš Senato pusės nuomonė 2016 m. vasario mėnesį ir Austrijos parlamentas taip pat vasarį Jie mano, kad šis direktyvos pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Ir norėčiau pasakyti, manau, kad jos, jie yra teisūs. Labai greitai norėčiau pateikti šešetą argumentų, e, kuriais remiantis taip galvoju tie argumentai yra pateikiami kaip tik tais šių parlamentų laiškuose. Pirmas argumentas. Austrijos federalinė taryba mano, kad šioje direktyvoje yra labai netiksliai apibrėžiama, kas tai yra municipalinės atliekos. Anksčiau regioninė prasme ar e, nacionalinė prasme tos atliekos būdavo apibrėžimos. Dabar čia yra kalbama apie kiekybinius e, kriterijus, e, nes tik tais tam tikrą atliekų kiekį pasiekus, galima sakyti, kad tai yra mm, municipalinės atliekos. Taigi neaišku. Toliau biologinės atliekos. Čia vėlgi tokia e, apibrieštis, kuri daugiau kiekybinė. Antras argumentas. Ir ko gero tai yra svarbiausias argumentas. Iš tų, kuriuos pateikė Prancūzijos senatas, per dažnai pasitelkiami e, deleguotieji ir e, vykdomieji aktai. Šie aktai yra pasitelkiami e, dėl e, perdirbant e, pavojingas, nepavojingas atliekas, e, E, rengiant darbo e, vietas ir supirkimo punktus. Nenorėčiau visko čia vardinti, tačiau sąrašas yra iš tiesų įspūdingas. Dar Prancūzijos senatas mano, kad e, tie visi vykdomieji ir įgyvendinimo aktai pažeidžia subsidiarumo principą. Aš norėčiau pasakyti, kad šis nuogastavimas jau prieš keletą metų buvo išsakomas Prancūzijos Senato užsienio reikalų komiteto ir netgi Simon Situr 29 e, sausio 2014 specialų pranešimą parašė nes ir kuriame kaip tik tais e, minėjo tą neigiamą tendenciją, kad atsiranda per daug e, teisės aktų šitų įgyvendinimo e, aktų ir deleguotųjų aktų. Jeigu tik tais kažkas neaišku, iš karto pasitelkiami šie aktai. Čia ne aš taip sakau, Čia tas senatorius taip sako, jis beje dalyvavo e, diskusijose, e, kuriomis remiantis išėjo nuomonė 2000, dėl 2016, du, atsiprašau, 2016 metų 2 vasario. Toliau. Šios direktyvos pasiūlymas e, valstybėms narėms nurodo imtis prevencinių priemonių ir dėl to Austrijos parlamentas e, labai susijaudino, kadangi mano, kad valstybėms narėms tokiu būdu varžoma veiksmų laisvė. Čia vėlgi subsidiarumo e, principas paminamas kažkokiais prevencijos dalykais ir tie prevencijos dalykai labai priklauso komisijai. E, toliau ketvirtas argumentas E, komisijos patikrinimas kas metus ar kas dviejus. Manau, e, e, tos valstybės nuogastauja, Prancūzija ir Austrija, kad bus sukurtas labai griozdiškas administracinis mechanizmas. Valstybės narės turės išdėstyti papunkčiui, kas buvo perkelta, į, į nacionalinius teisės aktus ir panašiai. Taigi didžiulis griozdiškas mechanizmas ir vėlgi tai nepatinka austrams, kada, kurie mano, kad tai pažeidžia subsidiarumo principą. Toliau Prancūzijos senatas kritikavo. E, tokius terminus kaip atliekų valorizavimas ir šalinimas. E, kadangi jų manimų nacionaliniai teisės aktai geriau numato, kaip tas atliekas tvarkyti, kadangi nacionaliniai teisės aktai yra kuriame atsižvelgiant į konkretų kontekstą. Toliau, e, e, nerimaujama dėl to, e, kad komisija nepakankamai apibrėžė tas nuostatas, kurios būtų taikiamos valstybėms narėms nesilaikant direktyvoms. Direktyvos. Čia atrodo irgi yra paminamas subsidiarumo principas. Išvadai pasakysiu, kad remiama, remdamasis Austrijos bei Prancūzijos e, padarytomis išvadomis E, šis dokumentas šešiais punktais pažeidžia subsidiarumo principą. Ponas Kavada, aš norėčiau paistruoti pono Lebretono žodžius, e, pono Simono Situr pranešimas tikrai nėra antieuropietiškas, kadangi jis pats senate vadovauja užsienio reikalų komitetai ir komitetui ir todėl reikėtų labai rimtai atsižvelgti į jo argumentus. Ponas Marinio Pinto. E, a propósito deste tema e. Šios temos pasiūlymas Ši tema buvo pasiūlyta dėl to, kad reikėjo aptarti subsidiarumo e, klausimą. Aš norėčiau pakalbėti apie atliekas. Vartot, vartotojų visuomenėje, visuomenėje visoje Europos Sąjungoje e, ūkis sukasi aplink naują dievą, augimo dievą. Reikia, kad augimas vyktų kiekvienais metais. Tai yra pastovus e, nuolatinis dalykas, o man kyla klausimų, kodėl, koks politinis, e, čia yra momentas, nes juk vienu gražiu, vienu gražiu momentu mes nustosime augę, kadangi e, žemės ištekliai nėra neišsemiami, todėl reikėtų kažkokio kito turinio pagalvoti Ką darysime tada, kai reikės vartoti mažiau, arba bent jau kai kas turės vartoti mažiau, kad visi kiti turėtų vartoti geriau, kad geriau gyventumėm visi? Dabar tos iš, e, atliekos, būtinės atliekos, pramoninės atliekos turi būti kitaip studijuojamos. Na, um, sakykime, būtinės atliekos jų labai daug atsiranda, nes žmonės perka, leidžia pinigus, išmeta, tai gerai, sakykime, ekonomikai, darbo vietoms ir panašiai. Bet e, čia yra gal kažkoks e, mito dalykas, mistifikavimas. Dar yra visa eilė pramoninių atliekų, kurios nėra apdorojamos ir dar yra tam tikros atliekos, uh, tokios kaip e, brandolinės atliekos, kurios atsiranda gaminant brandolinę energiją. Tam, kad jos galėtų e, būti perdirbtos, prireiks tūkstančių metų. Taigi, ką daryti iš tų, iš tų, iš tų atliekų, kaip jas perdirbsime? Gal siūsti į kitas planetas Saulės sistemoje? Aš manau, kad subsidiarumo direktyvos, e, e, subsidiarumo klausimas šioje direktyvoje turi būti centrinis, turi būti kaip, svarstoma, kaip perdirbti e, būtinės atliekas ir kaip elgtis su tomis atliekomis, kurių nebuvo tinkamai perdirbta. Tokios atliekos čia turiu galvoje kaip e, branduolinės. Ačiū. Aš, man atrodo, kad šitos pastabas nelabai susijusios su subsidiarumu, ar ką nors nesupratau e são suscitadas as minhas observações. Na su subsidiarumu tai nėra susiję, mano pastebėjimai nėra susiję. Eu fui, uh, quis fazer uma abordagem. Tai yra susiję su subsidiarumu. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie esmę. Man atrodo, kad ES turi visus tuos elementus dėl atliekų E, centralizuotai spręsti. Aš manau, kad tai turi būti nustatyta kaip e, vidutinio laikotarpio ir ilgo laikotarpio tikslas. Aš norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie aplinkosaugą, ES pavyko priversti valstybių narių laikytis labai griežtos politikos, sakykime, Portugalijoje. Niekas nesirūpino aplinkos apsaugą ir būtent ES atnešė, įkvėpė Portugaliją į tą politiką ir tai yra tikrai labai didžiulis privalumas. Dėkoju. Nematau daugiau prašančių žodžio. Todėl galėtume paskelbti pertraukėlę iki 11.30. kadangi Antonijo Kampinijos EIPO pirmininkas turėtų atvykti būtent pusė dvylikos. Ar kas nors norėtų ką nors pridurti? Ponas Lebreton. Aš kalbėjau tik apie atliekas, tačiau dar yra 13 punktas dėl ginklų laikymo. Sorry, Atsiprašau, aš supratau, kad jūs viską pristatysite vienu mostu. Taigi, jeigu ne, prašome, tęskite. Ne, vienu mostu apie viską nepakalbėjome, nes ginklai nieko bendro su atlikomis neturi. Taigi, 13 punktas e, - ginklų įsigijimas, kontroliavimas ir laikymas. E, buvo labai liūdnų išpolių, kaip kad išpolis Paryžiuje ir dėl to ES nusprendė, kad reikės nustatyti ginklų įsigijimo, laikymo ir kontrolės taisyklės. Daug tikslų, e, numatytos griežtesnės e, taisyklės dėl pusiau automatinių ginklų įsigijimo ir laikymo e, griežtesnės taisyklės dėl šaudančiųjų ginklų, šaudant, ginklų. Šaudančiųjų ginklų įsigymą ir laikymo taip pat buvo e, nuspręsta sujungti valstybių narių e, ginklų registrus, e, nustatyta pribojimai signaliniams ginklams, kad tie ginklai nebūtų koviniais paverčiami, taip pat su kolekcionieriams nustatyta e, įvairių e, nuostatų, kad jie neperduotų savo ginklų teroristams. E, remės, remiamas 114 steigimo sutarties straipsnių, nes būtent tame straipsnėje yra numatyta valstybių narių vidaus rinkų E, rinkų susijimas. Žinoma, čia yra tam tikros dar. Ko gero reikėtų dar e, viską labai panagrinėti, išsiaiškinti, ar čia laikomasi subsidiarimo principo. E, gavome nuomonių iš Švedijos ir iš mm, Lenkijos parlamentų E, Švedijos nuosaikesnis, Lenkų griežtesnis. Dabar norėčiau paminėti e, švedų poziciją, e, kur, numato, kur, kur yra išsakomas septynios problemos. Pirma, sunku nustatyti, kaip iš tiesų E, visa tai pagerins mm, ES piliečių saugumo sąlygas, visa tai, e, ta prasme, trukmė, kaip e, galio, leidimų, kaip, kaip pagerins saugumo sąlygas. Europos parlamentas taip pat sako, kad tie ginklai, kurie yra muziejuje, nebūtinai gali būti panaudojami terorizmo tikslams, kadangi muziejuje labai gerai saugomi. E, trečia, e, apribojimas ginklų priekybos privatiems asmenims. Tai yra per toli nueita, kadangi čia jau parlamentas mano, Švedijos parlamentas mano, kad reikėtų išdėstyti detaliau, dėl ko toks apribojimas turi būti taikomas ir ar čia iš tiesų nepažeidžiamas subsidiarumo principas. Labai teisingai parlamentas, švedų parlamentas komisijos prašo patikslinti tai, kas nebuvo išdėstyta iki galo. Ketvirtas dalykas. E, kai kurios dalys pasiūlyme yra labai neaiškios Ir tai komplikuoja subsidiarumo principą. Sakykime, tie šaunamieji ginklai, kurie panašus į automatinius, tačiau jie nėra automatiniai ginklai. Ka, kokia tai yra kategorija? Būtent šie ginklai labai daug e, problemų kelia, labai daug protesto. Penkta problema, čia norėčiau pasiremti e, tuo, ką sakė Lenkų parlamentas Mm. mm, neaišku, ar e, apribojimai platinant ginklus privatiems asmenims sumažins teroristinių prie, e, išpolių galimybę. Aš norėčiau dar vieną dalyką paminėti, sustip, stiprinimas kontrolės prie išorės sienų. Šešta problema komisija pateikė šią um, direktyvą be jokios poveikio analizės, bet bus labai daug neigiamo poveikio. Sakykime, poveikis šaunamie, prekybai šaunamaisiais ginklais, e, poveikis e, darbo vietoms, taip pat e, vertės smukimas tų ginklų, kurie yra kolekcininkų kolekcijose, nes jie turės būti modifikuoti, pakeisti taip, kad būtų neveikiantis, aišku, dėl to praras vertę. E, taip pat neaišku e, dėl konfiskavimo priemonių, dėl registravimo priemonių. Ir septintasis argumentas tie apribojimai, kurie yra skiriami, e, taikomi e, šaunamiesiems ginklams. Čia trys kategorijos. Medžiotojai, sportin, sportininkai ir kolekcionieriai, kurie mano, kad jų teisės yra pažeidžiamos, kadangi e, pažeidžiama teisė į nuosavybę ir teisė į naudojimą. Komisija niekaip neįrodė, kad šitie apribojimai siekiant e, tikslo pažaboti terorizmą bei nelegalią priekybą e, ginklais yra proporcingi. E, siekdama nuraminti e, sportininkus bei medžiotojus, komisija pateikia tokius argumentus, kad čia bus nu, e, nustatytos griežtesnės taisyklės, tačiau tai yra tik tais žodžiai, kadangi griežtesnės taisyklės reiškia vėlgi e, kažkokius tai apribojimus. Dar vienas dalykas, kuris piktina sportininkus bei medžiotojus, tai yra pusiau automatinių ginklų apdraudimas. Tie ginklai dabar priklauso B7 kategorijai ir jie labai dažnai naudojami tiek medžiotojų, tiek e, sportininkų. Tai yra vienas aspektas, kuris iš tiesų labai daug problemų kelia, nes jisai tikrai neproporcingas mūsų siekiamam tikslui. Ši direktyva neišsprendžia nelegalių e, ginklų, e, ginklų, sakykime, e, prekybos klausimų ir pažeidinėja sąžiningų piliečių teises, teis, teises. Daug yra dalykų numatyta neproporcingų ir daug kur yra pažeidžiamas pro, e, subsidiarumo principas. Ir paskutinė išvada būtų tokia, kad komisija iš tiesų pamiršo savo siekiamą tikslą, ji tiesiog užsiciklino ties tais e, legaliai įgytais šaunamaisiais ginklais, o teroristai naudojasi nelegaliai įgytais ginklais. Tokį argumentą pateikė čekai, aš manau, jisai tikrai tikslus. Taigi komisija paukoja sportininkus, kolekcininkus ir medžiotojus ant altoriaus e, ir tokiu būdu nieko čia gero. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, acerca desta questão, tal como na anterior. Ačiū, Aš ir vėl turiu komentarų apie subsidiarumą, bet dabar apskritai apie ginklus. ES dėrėtų imtis griežtesnių draudimo priemonių. Pasaulis taptų geresnis, jei sunkiau būtų parduoti ginklus, piliečiams sunkiau būtų juos įsigyti. Tas faktas, kad bet kuris žmogus gali panaudoti ginklą, tarkim, savyginai, kelia pavojų visiems. Pasaulis taptų daug saugesnė ir taikesnė vieta, jei galėtume visiškai uždrausti ginklų naudojimą. Gal kai kam tai skambės tarsi šventvagystė ar pikdžodžiavimas. Tačiau reikėtų uždrausti ir medžioklę. Nemanau, kad sportas yra gyvūnų e, žudimas arba žalojimas. Aš esu iš tokios šalies, kur e, pavasarį į Portugaliją skrenda dešimtys skirtingų paukščių rūšių. Ten suka lizdus, peri, tačiau tuo pat metu vyksta ir medžioklės sezonas, tie paukščiai yra šaudomi. Gyvename modernime pasaulyje ir toks žiaurumas yra nepateisinamas. Bet kokios būtybės nužudimas, bet, kurio, bet kuriomis aplinkybėmis yra blogis. Negalima tos veiklos vadinti sportu, nes sportas niekada nesiejamas su mirtimi. Aišku, yra bandymų uždrausti. Pavyzdžiui, Brazilijoje vyko referendumas dėl to, kad reikėtų uždrausti ginklus, jų panaudojimą savignos tikslais. E, kontraargumentas yra toks, kad tokiu atveju ginkluoti būtų tik tai banditai. Bet šiaip ar taip ilgalaikis tikslas ES ir pasaulyje turėtų būti uždrausti šaunamųjų ginklų naudojimą. Saugumas nepriklauso nuo to, neturėtų priklausyti nuo to, ar turite ginklą ar ne. Saugumas turėtų būti užtikrinamas e, socialinėmis normomis ir taip pat saugumą turėtų užtikrinti teisės saugos tvarkos palaikymo institucijos. Beje, ir pareigūnų jėgos panaudojimas turėtų būti griežtai reglamentojamas, ribojamas. Dabar apie teroristus. Jie ginklų neperka legaliuose ginklų parduotuvėse. Tai politinių lygmenių spręstinas klausimas. Reikia reglamentuoti visą ginklų pramonę, užtikrinti didesnį skaidrumą joje. reikia pripažinti, kad ginklų pramonė gerokai prisideda prie BVP tokiose šalise kaip JAV, Rusija, Kinija ir kitos šalis. Jos daug ginklų eksportuoja, dažnai tas eksportas yra paslėptas, tai skatina regioninius konfliktus, taip pat konfliktus ir Afrikoje, konfliktus tarp skirtingų grupuočių, genčių. Mm, aš tikiu, kad pažanga yra įmanoma. Ne vienam geros valios žmogui ginklo nereikia. Pirmininkas pertraukia. Kalbėkite apie sąsąją su subsidiarumu. Na taip, aš ko gero iš savo didžiulio entuzijazmo nuklydau <laughs> į kitas temas. Ir pamiršau subsidiarumą. Noriu užbaigti savo mintį. Norėčiau gyventi pasaulyje be ginklų. Ir mane fantazija nu, nunešė per toli, pradėjau kalbėti apskritai apie ginklų pramonę, o ne apie subsidarumą. Ačiū, ačiū. Šitas komisijos pasiūlymas sukėlė karštų diskusijų įvairiose valstybėse narėse. Ir priežastys buvo nurodytos, kalbant apie Lenkijos senato ir Švedijos parlamento nuomonės dėl subsidiarumo. Sunku apsiriboti vien subsidirumo klausimų, kai kalbame apie gink, pasiūlymą dėl ginklų. Aš nesiūlyčiau kalbėti vien apie subsidiarumą. Pasiūlymas dabar pateiktas šio parlamento vidaus rinkos komitetui. Nuomonės teikia piliečių laisvių komitetas ir ko gero kiti komitetai. Aš pati norėčiau pabrėžti kelis pasiūlymo aspektus, kurie, mano nuomonė, netitinka pasiūlymo tikslo. Parlamentas turėtų nagrinėti, ar nepažeistas proporcingumo principas. Manau, kad tie mano minėti komitetai tuo galės užsiimti. Taip pat kyla klausimų dėl šio pasiūlymo poveikio įvertinimo, dėl tam tikrų ginklų kategorijų įtraukimo ir ar tai atitinka. Ir ar tai atitinka <clears throat> pasiūlymo tikslą. Pone Labreton, ar jūs norite dar kai ką pasakyti? Taip. Aš. Norėčiau padėkoti Penta, e, Otala. Otelai norėčiau pasakyti, kad šitas direktyvos pasiūlymas kelia problemų ir dėl proporcingumo principo taikymo, todėl šitą pasiūlymą ko gero reikėtų peržiūrėti. Dėl Pinto nuomonės aš tikrai norėčiau patvirtinti, kad mes tiesiog apgalėstaujame, kad asmeniai ginklai naudojami nebūtinai saviginai, ne taip, kaip pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, kur vyrauja tokia tradicija. Tačiau, pavyzdžiui, sportiniai ginklai, sportiniais ginklais aš pats nešaudau ir nelabai žinau, koks tai malonumas, tačiau e, medžioklė yra visai kitas dalykas. Aš būdamas e, jaunas taip pat medžiojau, tačiau vis dėlto Prancūzijoje tai suprantama kaip e, viešoji paslauga, kuri leidžia išsaugoti e, fauną sveiką. Ir todėl, jeigu galvotume apie Prancūziją, tai pavyzdžiui, Fontainebleau yra tokių e, vietovių, kur tiesiog daug gyventojų yra įsitraukę į medžioklę. Imko pirmininkas, turėdamas ginklą, tikriausiai nukreiptų jį į mus ir tik dėl to, kad mes kišomės iš jo komiteto įgaliojimus. Taigi dabar jau tikrai galime skelbti pertrauką iki 11.30. Kampinos, labai atsiprašau jūsų, kadangi aš vis paminiu jūsų pavardę. Pertrauka iki 11.30. I see, ex excuse me, I see that the European Commission wishes to take the floor. Komisijos atstovė dar norėtų pakalbėti, gal dar išklausykime komisijos atstovės. Suteikime žodį komisijos atstovams. Atstovas. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Aš pakalbėsiu apie tą subsidiarumo aspektą, kuris iš tikrųjų labai svarbus. Mes e, Lenkijos e, ir Švedijos parlamentų nuomonę mes e, išnagrinėjame, bet to ir Italijos uh, parlamentas taip pat pareiškė nuomonę, tačiau jis nemato jokios problemos susijusios su subsidiarumu. Tas pats pasakyta ir apie Portugalijos parlamentą. Apskritai, proporcingumo klausimas taip pat mūsų manimų yra labai svarbus. Tiesiog trumpai norėčiau paminėti porą aspektų. Tikslas nėra tik tai kovoti su terorizmu, šaunamieji ginklai nėra susiję tiesiogiai tik tai su terorizmu. Jūs prisiminėte, kad e, Norvegijoje e, 70 žmonių buvo nušauti ne teroristo, tačiau ir, ir, ir tai buvo sportinis ginklas, kuris buvo legaliai įsigytas ir buvo juo nužudyta daugybė jaunų žmonių mokykloje. Yra pakankamai daug išpolių, kurie yra vykdomi iššaudant iš e, teisėtai įsigytų ginklų. Todėl visa tai nėra tiesiogiai susiję mūsų svarstomų klausimų. Mums labai svarbu įdėkti tokią sistemą, kuri leistų užkirsti kelią tokiems išpoliams. O Paryžiaus išpoliui buvo įvykdyti asmenų, kurių kilmė yra e, Sirija ir buvo, at, tai, m, mm, buvo atlikta garsinių ginklų, kuris buvo perdarytas į šaunamąjį ginklą. Todėl labai svarbu patikslinti ir pasakyti, kad šioje ginklų kategorijoje randame ir Kalašnikovų, o tai yra pusiau automatinis ginklas. Ir jūs žinote, kad automatinis ir pusiau automatinis Kalašnikovas turi tik tai vieną tokį mm, užsklandą arba gaiduką, kuris gali iš automatinio ginklo paversti jį pusiau automatiniu. Ir pusia, pusiau automatinis ginklas yra veiksmingesnis juo galima nušauti daugiau asmenų, pavyzdžiui, kino salėje ar kitur. Todėl visi šitie aspektai turi būti primami domen. Kolega iš Imko pateikė pasiūlymus dėl direktyvos pasiūlymų, tačiau galvojant apie saugumą, komisijos pasiūlymas vis dėlto yra uh, pateisinamas. Ir, žinoma, mes, jeigu ir siūlome kokius nors elementus, papildomus elementus, tai tik tai dėl gyventojų saugumo. Dėkuoju už šitas įdomias, svarbias komisijos pastabas. Daugiau niekas tikrai nepagėdauja žodžio. Trečią kartą bandau paskelbti pertrauką iki pusė dvylikos. Ačiū. Dear colleagues, uh, I think we can uh, begin. Uh, may I welcome among uh, us Mr. Kolegos, sveikiname Antonijo Kampinos. Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos uh, vadovą. Po nuo kovo mėnesio šita institucija vadinsis kitaip. Mūsų susitikimo ir diskusijos esmė štai kokia. Kampinijos pristatys daugiametės strateginės programos projektą dėl EUIPO ateities. Kodėl tai bus daroma kadangi šios tarnybos valdyba turi priimti šią programą, bet prieš tai ji turėtų būti aptarta mūsų komitete. Todėl daugiau nenorėčiau pristatinėti šios temos. Iš karto suteikiu žodį kolegai Kampinijos. Žinoma, sveikinu ir kitus šios tarnybos kolegas, kurie atvyko į mūsų komiteto posėdį. Taigi, Antonijo, žodis jums. Chairman, um... Ačiū pirmininkė. Praėjusį kartą, kai lankiausi šiame komitete, buvau pasirengęs kalbėti 20-25 minutės, o man buvo suteikta tik 10 minučių. Todėl dabar aš nutariau neskaityti savo parengto pranešimo, tiesiog pasidalinti kai kuriomis mintimis. Tokia, pirmiausia, dėkoju už tai, kad pakvietėte, ne tik pakvietėte, bet e, jūs tiesiog laikotės savo priedermės, kadangi iš tikrųjų e, reglamentas pradės galioti kovo 23 dieną ir todėl reikia padaryti pakeitimus valdymo modelyje. Šitie pakeitimai reiškia, kad komisija mūsų valdyboje turės du balsus. Ir daug svarbiau yra tai, kad vykdomasis direktorius aš dar kartą e, vienai kodencijai tapsiu vykdomuoju direktoriumi. Mano pavardė liks, reiškia, ta pati, Taigi reikia patvirtinti programą prieš kadenciją ir tas strateginis e, agentūros e, planas, strateginė programa turi pagal įstatus būti pristatyta e, parlamento, biudžeto komitetui ir teisės komitetui. Taigi reglamentas numato tokius procesus. Jis įsigalios kovo 23 dieną, tačiau nors reglamentas dar neįsigaliojo, mes manome, kad reikia suteikti progą ir parlamentui išreikšti savo nuomonę dėl mūsų strateginio plano, kuris yra skirtas penkeriems metams. Dėkuoju už jūsų pastangas parengti reglamentą ir patvirtinti šį naują reglamentą. Aš tikiuosi, kad visi gavote ir turėjote laiko susipažinti su mūsų strateginiu planu. Taigi mūsų agentūra taps EUIPU. Tikiuosi, kad jūs susipažinote ši, su šio dokumento projekto turiniu. Jis buvo renktas plačiai konsultuojantis su įvairiausiamis suinteresuotomis šalimis. Mes tiesiog stengiamės atsižvelgti į e, visus aspektus, kurie buvo svarbus iki 15 metų, o dabar šitas terminas buvo pratestas ir todėl e, tiesiog buvo atsižvelgta į visas konsultacijas, kurios buvo E, atvykdomos, kai tik tai buvo pradėtas konsultavimosi procesas. Mes tiesiog e, teiravomės ES asociacijų privat konsultavomės su vyriausybinėmis, nevyriausybinės organizacijomis ES ir už ES ribų. Mes taip pat atsižvelgėme ir į vadybininkų, vadybų bus e, įvairiausių skyrių pasiūlymus. Konsultacijos e, dviejose komisijos lygmenyse dar vyksta ir iki kovo 22 Šių konsultacijų rezultatai bus pateikti mums ir po to jau mes iki birželio mėnesio turėsime atsižvelgti į šios pasiūlymus patvirtindami strateginį planą. Kas yra tas strateginis planas? Jis yra dokumentas, kuris e, plėtojamas. Jis nėra koks nors revoliucinis planas, tačiau programa, kurioje atsispindi raida mūsų kūruojamoje srityje. Jūs pastebėsite, kad yra labai daug projektų, kad e, projektai įgyvendinami tam tikrų procentų. Matysite, kad ten yra parašyta, kad mes teikiame finansavimą ir taip pat pamatysite, kaip yra uh, vertinamas mūsų darbas, darbo kokybė, intensyvumas. Iš tikrųjų, šitas pranešimas yra dar neužbaigtas, tiesiog vyksta procesas, net norėčiau kalbėti apie konkrečius rezultatus, tiesiog klauskite, aš atsakysiu į jūsų klausimus. Taip pat ir Turiu pastebėti, kad artimiausių metų bus atliktas strateginio plano išorės vertinimas ir mes taip pat atlikome pirmojo strateginio plano įvertinimą. Perkelėme e, pozityvius aspektus, atsisakėme tam tikrų kritikuotinų aspektų. Vienuoliktų-penkioliktų metų strateginėme plane buvo kalbama apie ES prekybos žemėlapį. Trumpai tariant, reikėtų pasakyti, kad buvo labai įtemptas įtempta konkurencija su atitinkomomis nacionalinėmis konkurencijos tarnybomis. Įstatymuose buvo kalbama apie ko egzistavimą, apie sambuvį, tačiau jis nebuvo užtikrintas ir būtent dėl tos priežasties mes ėmėmės šio problemos. Tiesiog siūlome sustiprinti bendradarbiavimą, siūlėme užtikrinti kuo geresnius ryšius ir siūlome įvairiausius bendradarbiavimo modelius įgyvendant Community Trade Map. Taigi šioje srityje mes daug nuveikėme. Kita vertus pastebėjome, kad labai svarbu užregistruoti prekių ženklus, ženklus, kurie buvo pateikti, tačiau nebuvo įregistruoti, tačiau tūkstančiai buvo pateikta prašymų nepripažinti prekinių ženklų, prekės ženklų ir mes atsilikome registruodami, todėl mes dabar siūlome sutrumpinti laiką nuo to momento, kai yra pateikiamas prašymas ir kai yra patenkinamas to, tas prašymas arba jisai yra atmetamas. Taigi iki šiol mes dirbame pakankamai sėkmingi, sėkmingai nagrinėdami šitas paraiškas, bet to mes mūsų tarnyboje įdėgėme nuo kitas, kitus e, e, įgaliojimus, tai yra įgaliojimus, kurios suteikia mums teisės aktai, Pavyzdžiui, parlamento nariai yra mūsų observatorijos e, nariai ir 2012 metais šitą observatoriją mes pavertėme visai kitą struktūrą, mes pateikėme daugiau įrodymų, e, kurie yra labai svarbus e, politinių požiūrių primant sprendimus. ES finansuojamose programuose, kurios įgyvenimas už ES ribų, tokių yra trys. Viena baigėsi vakar Rusijoje įgyvenimo programa. Taigi mūsų informacijų technologijų programos vykdomos yra Kinijoje, Pietų Amerikoje, Karibų jūros regione ir Afrikoje, kur mums kyla pakankamai daug problemų. Taigi mes dirbame šioje srityje, šioje srityse ir mes norime sukurti tą Europos prekių ženklo tinklą ir saugoti mm, e, autorių, autorių teises, kurdami atitinkamą tinklą. Tačiau tinklė svarbiausias vaidmuo turėtų būti skiriamas vartotojui. Pirmiausia, observatorijos įgaliojimai yra patys įvairiausiai, susiję ne tik tai su prekės ženklu, bet su visomis autorimis teisėmis. Taigi prekės ženklas yra tik tai vienas aspektas autorių teisų srityje užtikrinant viešasias paslaugas reikia teikti aukščiausio lygio paslaugas laiku, per trumpą laiką. Todėl mes turime nuosekliai priminėti savo e, prognozuojamus sprendimus. Dešimt 2011 e, metais mes gavome 20 tūkstančių prašymų dėl e, prekių ženklo ir dizaino e, patvirtinimo, o praėjus keliams metais mes jau gavome 130 tūkstančių tokių paraiškų. Taigi priimti tiek sprendimų dėl 30 vieno tipo ir 90 tūkstančių kitokio tipo paraiškų, reiškia, kad mes tiesiog turime paskubėti, kadangi pramoniai tai yra labai svarbus e, pajamų šaltinis ir mūsų sprendimai turi būti ir greiti, ir naudingi. Mes dirbame ir toliau siekdami mūsų paspartinti mūsų darbą ir siekdami užtikrinti geresnę mūsų darbo kokybę. Mes e, tiesiog e, mūsų tarnybos gairės pavertėme tūkstančiais konkrečių nuorodų, kurios atsispindi šimtose puslapių. Mes tiesiog bandome aiškinti ES teisės aktus ir nacionalinius teisės aktus anksčiau ES <coughs> institucijos bandė suvienodinti ES teisės aktus, tačiau šitie teisės aktai nusėdė ES valstybių narių e, teisės aktuose skirdavosi arba su sumaišties neiškumo eiliniam vartoju, vartotojui. Kartais tiesiog tam tikrų nuostatų net neįmanoma perkelti į teisės aktus. O prieimus ES teisės aktą ir perkeliant jį į nacionalinį teisės aktą, galima užtikrinti geresnį atitikimą arba kartais netgi šitas atitikimas tampa E, mažesnis arba netgi nuostata skiriasi. Todėl perkeliant direktyvas reikia užtikrinti, kad konkrečioms nuostatoms būtų taikomas toks pat aiškinimas, kokį turėjo ir parlamentas ir kitos e, teisėkūros institucijos. Taigi labai svarbu, kad šita sistema veiktų kuo geriau ir Jeigu mes šioje srityje kokybiškai veiktume, tai tuomet pramoniai nereikėtų imtis papildomos veiklos siekiant kaip nors aiškintis konkrečius dalykus su valstybės struktūromis. Taigi mes savo struktūroje bandome stiprinti bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti atikti, gerinti kokybę dirbame kolektyviai, siekėmės nedirbti individualiai, mes sukūrėme dešimtis vidaus tinklų, siekdami e, dalintis sukauptomis žiniomis Tiesiog mes norėtume taip pat, kad šitie tinklai būtų naudingi ir išoriai, tuo labiau, kad mes sukūrėme ir tinklus viduje su nacionalinėmis organizacijomis, taip pat su observatorija numatėme atitinkamus ryšius, kurie taip pat yra tinkliniai ryšiai. Taigi mes ir toliau sieksime gerinti savo veiklą, dalindamiesi žiniomis ir siekdami, kad mm, mm, prieš priimant kokį nors sprendimą būtų atlikta kuo išsamesnė analizė. Be to, mes manome, kad per penkerius metus nuo šiol mums pavyks įdėkti tokią kultūrą mūsų agentūroje, kuri leis geriau įvertinti e, finansavimo poreikį konkretiems projektams. Mes e, dėgiame e, atitinkamą vadybos, programavimo vadybos sistemą ir siekiame, kad iš projektų nauda būtų gaunama kuo didesnė. Taigi mes norime apskaičiuoti bet kokią naudą, pavyzdžiui, įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, taip pat e, bandysime įvertinti, kiek sutaupame lėšų, kiek sutaupysime laiko, administravimo laiko, kokią naudą mūsų veikla atneš rinkai, taigi mes bandysime įvertinti bet kokią naudą ir tiesiog pateiksime tą informaciją e, tarybai, komisijai ir parlamentui apie tai, kokios naudos mes pasiekėme gavę finansavimą ir nukreipę lėšas. Taigi mes savo tarnyboje, taip pat galvojame apie mūsų darbuotojų skaičių, tiesiog norėdami užtikrinti tą kokybę, kurios iš mūsų tikimasi įgyvendant konvergencijos programas, įgyvendinant, dėgiant informacijų technologijų sistemas, mes turėsime plėsti savo personalą Taigi mes turėsime atnaujinti savo informacinės technologijas, kad galėtume atlikti tą kasdienį operatyvinį darbą ir taip pat suteikti galimybę e, pramonės atstovams e, susisiekti su mūsų tarnyba. Taigi, strateginiam plane atsispindi labai daug įvairiausių aspektų. Aš kalbu jau 15 minučių, jeigu norite tęsti, galiu. Tačiau, jeigu norite, jūs galite pateikti klausimus, atsakysiu į juos. Dėkuoju. Uh, thank you, Mr. President, for presenting us. Ačiū, kad papasakote mums apie daugiametę strateginę programą. Akivaizdu, kad ji ambicinga. Aš nebejoju, kad ji taip pat ir realistiška. Turint omeny tai, ką institucija pasiekė per pastarosius metus, e, jums vadovaujant, jūs sukūrėte unikalią problemą, tai yra biudžeto perviršio problemą. Pone Reder, įdomus pranešimas. Ir daug vilties e, teikia tai, kad plane skiriate daug dėmesio duomenų bazių tobulinimui. Ir autorių teisėms, ir vartotojams tai yra svarbu. Mes turime vis labiau naudotis duomenų bazėmis, kad išspręstume problemas susijusias su intelektinės nusavybės teisėmis. Noriu paklausti, kokios jūsų užmačios toje srityje? E, mūsų komitetas yra dirbęs su duomenų bazėmis ir Dabar tomis domenų bazėmis e, tapo daug lengviau naudotis. E, ir dabar daug lengviau susirasti informacijos apie kūrinius ir jų autorius. Tie, kurie nori pasinaudoti tokiais kūriniais, turi e, galimybę pasinaudoti domenų bazę ir būti teisiškai užtikrinti, kad gali naudotis to kūriniu. Jūs minėjote, kad įtrauksite ir komersinės paslaptis į domenų bazės. Svarbu pabrėžti, kad komersinės paslaptys nepriklauso autorių teisėms. nenumatyta perduoti kompetenciją Europos Sąjungai. Taigi, koks bus IPO vaidmuo šioje srityje? Man sunku įsivaizduoti e, komersinių paslapčių duomenų bazę, nes juk tai yra paslaptys. Parlamentas skaitminės bendros rinkos strategijoje pareiškė kritikos dėl domenų bazių ir dėl sui generis teisių. Mes aptarėme tos klausimus su taryba ir komisija. Įdomu, ar galima būtų domenų bazėse registruoti sui generis teisės. Žinau, kad šitas klausimas nepriklauso daugia metai programai, bet paminėsiu. Vyko diskusijos apie tai, kaip įtraukti pilietinės visuomenės atstovus į observatoriją. Noriu paklausti, kaip tai planuojate padaryti. Ir dabar apie prekių ženklų valdybos priimtą sprendimą praeitais metais, prekės ženklas buvo suteiktas leidiniui Le Journal Dane Frank. Man tai kelia nerima. Iš pradžių m, mm, pareigūnas atmetė tą prašymą, teikdamas, kad tai istorinis pavadinimas ir jis neturėtų būti naudojamas komerciniam išnaudojimui. O apeliacinės, apeliacinis teismas E, apeliacinis teismas e, atmetė šitą sprendimą ir pareiškė, kad taip kaip ir Haris Poteris gali būti prekės ženklas, taip ir Ana Frank gali būti prekinis ženklas. Kokia jūsų nuomonė ir kaip šitą problemą galima būtų spręsti? Yes, I would not be so strict saying that trade secret. Na, aš taip griežtai neteikčiau, kad komercinės paslaptis nepriklauso intelektinės nusavybės sričiai, juk jos susijusios su e, žiniomis, know-how, o know-how pagal TRIPS klasifikaciją priklauso, m, mm, priklauso e, intelektiniai nusavybei. Labai trumpai, tik tais porą dalykų norėčiau pasakyti. Pirmiausia, Ši įstaiga, man atrodo, puikiai funkcionuoja su visais instrumentais, kuriuos turi. Per metų metus aš tą pastebėjau. Tai yra puikus kontrolės instrumentas ir tikrai galima um, visą laiką gauti duomenis iš duomenų bazių, kurios dar tobulės. Uh, Tačiau bet kokiu atveju įstaiga tikrai puikiai ir tą sakau viešai, nes turėjome jau e, progos nusivilti kai kuriomis agentūromis. O dabar yra sėkmės atvejs, kada galime tik pasidžiaugti. Aš manau, kad jūsų organizacija yra tikrai puikia ir aš labai jautri žiūriu vieną dalyką Aš norėčiau čia konkrečiai paminėti observatorijos funkcionavimą. E, tinklas yra geras, mums reikalinga įtai, įtaka, e, niekam tas tai nepaslaptis. Aš e, už tai, kad viskas, kas yra susijęs su informacijos apsikeitimo Europoje, būtų modernizuojama, kad skaitmeninė politika būtų vystoma, bet nuosavybės dalykai, e, tas pamatinis turtas tikrai nebūtų gadinamas ir greunamas, nes, tik su, nes tai yra tikras turtas. Taigi norėčiau apie jūsų organizaciją pasisakyti gerai ir tik labai gerai. Ačiū, panas Žembovski. Благодаря ви, господин председател. Dėkoju pirmininkė. Pone Kampinios, klausimo aš neturiu, norėčiau tik pasveikinti, nes ši informacija, kurią pateikėte, yra ir įdomi, ir naudinga. Aš norėčiau palinkėti jums ir jūsų komandai didelės sėkmės ir gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Jūs darote naudingus dalykus ir teskite ir toliau taip. Ačiū ponams Kavada ir Damaskien už teigiamus įvertinimus. Galime džiaugtis, šypsotis, bet e, dirbsime dar e, sunkiau, kad e, suteiktume jums daugiau džiaugsmo. Pone Pone Reder, kai kurie iš jūsų klausimų sudėtingi, kai kurie atitinka mūsų planą, kai kurie ne. Aš pasistengsiu atsakyti, bet galbūt mano atsakymus papildys observatorijos direktorius, taip pat mūsų teisinių reikalų direktorius ir įmonių reikalų direktorius čia dalyvauja. Aš gerai mm, apsistatęs pagalbininkais ir jie galės papildyti. Pone Rėder, dėl duomenų bazių tobulinimo jūs teisi. Žinau, kad tai sudėtingas klausimas. Autorių teisių registro nėra. Kai kurias autorių teisės galima registruoti, skirtingai negu prekių ženklai, kurias reikia registruoti, pat, patentus, projektus reikia registruoti. Bet nesvarbu, nepriklausomai nuo to, ar registravimas yra privalomas ar ne, svarbiausias dalykas, kad informacija būtų prieinama visuomeniai ir kad autoriai galėtų apsaugoti savo kūrinius ir kad visuomenė galėtų užginčyti arba priimti tą teisę. Taip, mes kūrėme įvairias duomenų bazės ir klasifikacijos, ir įgyvenimo srityje. Prekių ženklų srityje mes esame sukūrę duomenų bazę, kuri apima 40 milijonų prekių ženklų iš 50 šalių ir galima tą duomenų bazę ieškoti, ją naudotis nemokamai. Izraelis nori prisijungti, Kinija galbūt prisijungs. Jeigu norite savo prekė ženklą pritaikyti Kinijoje, Jūsų vienintelė galimybė yra kreiptis į Kinijos valdžios institucijas ir sumokėti daug pinigų. O dabar, jeigu įmonė nori pasipriešinti bandymui e, pavokti jų prekės ženklą arba įgyvendinti savo prekės ženklą, jos tai galės padaryti Kinijoje. Dėl projektų Duomenų bazė apima 10 milijonų e, tokių projektų, kuriuos galima ieškoti nemokamai. Ir jūs teisi, kad paieškos funkciją reikia tobulinti. Kinijoje ir Pietų Korejoje jie turi panašius įrankius, bet Europos duomenų bazė yra geresnė. Dabar galite ieškoti prekių ženklų pagal vaizdą be teksto. Ir lūžis per kitus penkerius metus galėtų būti štai koks. Jeigu galėčiau pramoniai pasiūlyti e, projektų brėžinių paieškos įrankį. Įregistravus bet kurioje pasaulio šalyje brėžinį arba dizainą, mes neturime informacijos apie tai, kurie iš jų yra saugomi. Mes beje turime Kinijos e, projektų, brėžinių kolekciją. Tikimės iki šių metų pabaigos tą sistemą paleisti. Mes gilinsimės iš tai kokį klausimą, kaip asmuo, kuris kuria, sukuria kažką, kas papuola į autorių teisę arba patentų teisę arba projektų teisę, sukuria kažką Europoje, bet nepasinaudoja apsaugos priemonėmis, kaip jis gali įrodyti teismui, kad jis e, tą savo kūrinį užfiksavo tam tikrą dieną. Europos lygmenių tokios sistemos nėra, Ji veikia tik tai Prancūzijoje, Beneliukso valstybėse. Mes kalbame apie rimtus teisės aktų pokyčius. Kartais pakeitus nedidelę teisinę detalę, mes pakeičiame piliečių gyvenimą. Galime sukurti duomenų bazę, kur e, kiekvienas pilietis galėtų pateikti e, savo kūrinį, tarkime, ponė Reder, strateginį planą ir jį apsaugo toje sistemoje. Žmogus, kuris nori tai užginčyti, turėtų kreiptis į teismą ir ponė Reder – galėtų pareikšti, kad gerbiamas teisėjų, aš tam tikrą dieną apsaugojau savo kūrinį. Tai pakeistų kūrėjų gyvenimus. Dabar jiems tenka kreiptis į notarą. Tai vienintelis sprendimas. Argi mes neturėtume sukurti viešojo registro, kuris padėtų visiems smulkiesiams kuriejams, kurie neišmano autorių teisių arba prekių ženklų teisių, patentų teisių, plonybių. Ar neturėtume palengvinti jiems gyvenimo, sukurdami duomenų bazės? Aš prisimenu, kad yra tam tikra taisyklė dėl to, kad teisminis ginčas gali tęstis tam tikrą laiką ir po to užbrėžiamas tam tikras e, brūkšnys, yra tam tikras e, teismo e, e, laiko terminas pagal sutartį. Tai yra vienintelė kompetencija. Dėl sui generis taisyklės. Aš galiu Jums pateikti savo asmenę nuomonę, tačiau e, oficialios nuomonės pateikti negaliu. Daugiau įtraukti pilietinę visuomenę. Jūs teisi? Observatorija atliko tyrimą, stengdamasi suprasti, ar naudotojai yra patenkinti. Nors mes gauname daugiau kaip 50 procentų teigiamų įvertinimų. Bet mes turėtume įtraukti daugiau pilietinės visuomenės atstovų, nes 50 procentų yra ne itin patenkinti. Mes turime toliau stengtis juos įtraukti. Tikiuosi, aš jūs įtikinau, kad stengiamės atsižvelgti į įvairias nuomonės ir tik po to priimame sprendimus. Viename susitikime aš buvau apkaltintas, kad aš atstovauju pramonės interesams. Aš paprieštaravau. Tai nėra mano vaidmuo. Aš vadovaujuosi reglamentu. Aš neužsimu konkrečių interesų gynybą. Mano funkcija išklausyti visas pusės ir tada priimti sprendimus, kokia turėtų būti metodo, metodologija. Ir mūsų sprendimai priimami vadovaujantis duomenimis. Ir mes nepriimame skubotų išvadų. Jeigu nėra priežastinio ryšio, mes taip ir nurodome. Jūs galite mums padėti labiau įtraukti pilietinės visuomenės atstovus. Mes e, esame parengę dažnai užduodamų klausimų sąrašą apie autorių teisės. Mes e, kūrėme daugiau duomenų bazių, nei kad įstatymų leidėjas mūsų paprašė. Mums suteiktas mandatas sukurti duomenų bazę. Kvaila būtų tik sukurti tą duomenų bazę ir ją pamiršti. Mes spaudžiame valstybės narės, kad jo direktyvą ir užpildytų tada duomenų bazę. Spaudžiame bibliotekas ir kitus subjektus, nacionalinės institucijas, kad jos tą duomenų bazę užpildytų. Mums ta duomenų bazė labai svarbi, nes ji įrodo, kad intelektinės nusavybės teisės yra priemonė, o ne, gauti, ne, ne, ne, ne savaiminis tikslas. Toliau, dėl apeliacijų. E, teismo. Pone Reder, kai mes aptariame teismų klausimus, visada turime laikytis švento principo – nepriklausomumo. Taip, teismai yra nepriklausomi, jie priima sprendimus nepriklausomai, jie negauna nurodymų, tikrai ne iš manęs – Sprendimai priimami nepriklausomai. Kokia mūsų funkcija? Be prekių ženklų reglamentą mes pavertėme tam tikromis gairėmis, jos parengtos pasitelkiant skirtingų sričių ekspertų žinias. Jie sutarė dėl bendro interpretavimo. Gairės paskelbtos mūsų interneto tinklapyje komisija konsult, vykdė viešas kon, konsultacijas. Tos gairės yra mūsų tarnybos interpretacija. Taip, tos gairės nėra privalomos, tačiau e, Vokietijos federalinis teismas ir pirmosios instancijos teismas ir pareiškęs, kad tai yra referencinis dokumentas. Neprivaloma aklai juo vadovautis, tačiau reikia jį atsižvelgti. Ir mes bandome įtikinti visas suinteresuotas šalis, kad geriau turėti vieną bendrą teisės akto interpretaciją, kad būtų didesnis prognozuojamumas. Tačiau jūs negalite mm, reikalauti, kad aš kažkaip įtakočiau tos dalykus. Apeliacijų teismas priima savo sprendimus nepriklausomai juos galima užginčyti bendrajame teisme. Mes tiesiog bandome suderinti skirtingus požiūrius. Aš asmeniškai, asmenė mano nuomonė, čia nieko nelėmė, bet vėliau galime aptarti mano asmenį požiūrį. Mm, dabar, man atrodo, aš jau atsakiau visus jūsų klausimus. Jei bus daugiau klausimų, aš pasistengsiu atsakyti. Ačiū, pirmininkė Kampinijos. Niekas daugiau rodos neužduoda klausimų. Gal kas nors iš jūsų kolegų nori kalbėti? Ne? Tokiu atveju dėkoju Jums, kad atvykote ir kad taip aistringai e, dėstėte šituos paaiškinimus, kuriuos mums buvo įdomu išgirsti. Ačiū.